Protokolai vakarykščio posėdžio jau yra parengti, galite juos gauti, ar būtų kokių pastabų. Ne, taigi tvirtiname protokolą. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra Europos.